So, good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai, šešios minutės po devintos. Norėčiau pradėti posėdį. 75 minutės numatytos balsuoti. Šį rytą Vienuoliktasis darbo tvarkės klausimas - rekomendacija tarybai, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl 17 metų aukščiausio lygio susitikimo rytų partnerystės. Ar norėtų ką nors pasakyti pranešėjai? Knut Fleckenstein, ponia Andrikienė? Ne, tuomet galime pradėti balsuoti. 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Devintasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. Priimtas. Pirmasis pakeitimas žodžiu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 83-84, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. 85, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 87 už, prieš, susilaikė, atmestas. 86 už, prieš, susilaikė, atmestas priimtas. 88. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 13. Kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 14. Kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 15. Kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 16. Už, prieš, susilaikė priimtas. 17. Kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 kompromisas, atsiprašau, sako pirmininkas, pono Šolco 129 pakeitimas, kas už prieš susilaikė, reikėtų pasitikrinti. 129, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 20 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 21 už, prieš susilaikė priimtas. 22 už, atsiprašau, sako pirmininkas, 148 pono Šolcio už, prieš susilaikė atmestas. 150 už, prieš susilaikė atmestas. 22 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 164 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 23 kas už prieš susilaikė priimtas. 24 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 189 pono Vargesijo, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 190 už, prieš, susilaikė, priimtas. Patikrinti gerai, 190 pono Rangel. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Priimtas. 192. Pono Žavhauserio, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 195. Kas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. 195. Prašom balsuoti. 195. Balsavimas baigtas. Atmestas. 26 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 27 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 28 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 29 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 30 kompromisas už, prieš susilaikęs priimta. 222. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 31. Kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 32. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 232. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Pirmasis kompromisas dėl konsultuojamos dalies, kas už prieš susilaikę priimta. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestas. Šeštasis už prieš susilaikę atmestas. Septintasis už prieš susilaikę atmestas. Aštuntasis už prieš susilaikę atmestas. Devintasis už prieš susilaikę atmestas priimtas. Dešimtasis už prieš susilaikė atmestas. Antrasis kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtintas. Dvidešimtasis pakeitimas kas už prieš susilaikė atmestas. Trečiasis kompromisas kas už prieš susilaikė priimtas. 26 pakeitimas Harms Meserič, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 27. kas už, prieš, susilaikė atmestas. 28. kas už, prieš susilaikę priimtas. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimtas. Keturiasdešimtasis pakeitimas, ponios Nikolai, kas už, prieš susilaikę atmestas. Keturiasdešimt pirmasis, kas už, prieš susilaikę atmestas. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 49. Ponios Fotygos, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 50. pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar elektroninis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. 47 kolegos dalyvauja balsavime. Balsavimas baigtas, patvirtinta 40 balsavo už, 6 prieš. Sveikino pranešėjus. Sveikinu abu pranešėjus puikiai buvo pasiruošta šiam labai sudėtingam balsavimui. Dabar kitas klausimas, dvyliktasis. ES bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimas dėl santykių ir bendradarbiavimo, jo sudarimas. Pranešėjas Šarzas Stanukas, ar norite ką nors pasakyti? Aš siūlau balsuoti vienu metu dėl Šolts ir Solė pakeitimų, balsuoti prieš tuomet viskas sparčiau vyktų, jeigu atvirai. Pradėkime balsuoti ir paskui pasižiūrėkime, kaip viskas vyksta. Aš siūlau, jeigu komitetas priima mano pasiūlymą balsuoti prieš tuos tų dviejų autorių pakeitimus, o balsuoti paskui dėl visų kitų atskirai ir tada būtų viskas uh, greičiau. Aišku, guoja nepritars tam, bet komitetas gali pritarti. Balsuokime, sako pirmininkas. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar balsuoti dėl to, kad e, paskui balsuotume dėl bloko. Balsu, balsavimas baigtas. Priimta 41 už 3 prieš. Pranešimo projektas ES Nusios Zelandijos, e, Zelandijos e, susitarimas dėl bendradarbiavimo, 29 pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta, 30 Nikolai už prieš susilaikė primta, 31 Šolc už prieš susilaikė. Pasitikrinsime dėl 31. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 28 balsavo prieš, 20 už. 32 Solekas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, priimta. 34 už, prieš, susilaikė, priimta. 35 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl 35 balsavimas pradedamas. Dar du kolegos nebalsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 36. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 37. Už, prieš susilaikė priimta. 38. Už, prieš susilaikė priimta. 39. Už, prieš susilaikė priimta. 40. Už, prieš susilaikė priimta. 41. Už, prieš susilaikė priimta. 42. Kas už prieš susilaikė. Priimta. 43. Už prieš susilaikė. Atmesta. 44. Už prieš susilaikė. Priimta. 45. 46. 47. Kas už prieš susilaikė. Priimti. 48. Kas už prieš susilaikė. Priimta e, konstatuojamosios dalys, antroji, kas už, prieš susilaikė, priimta, trečioji už, prieš susilaikė primta. Ketvirta, penkta, šešta už prieš susilaikė primta. Septintas, aštuntas, devintas už prieš susilaikė primta. Vienuoliktasis už prieš susilaikė priimta. Tryliktasis už prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 22-23 kas už, prieš susilaikė priimti. 25 kas už, prieš susilaikė priimtas. 26 už. 24 atkrito. 25 kas už, prieš susilaikė priimtas. 26 už, prieš susilaikė priimtas. 28 už, prieš susilaikė priimtas. Nurodomosios dalis, pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 46 balsą už, tu prieš sveikinu pranešėją. 46 už, 2 prieš, 7 susilaikė. Weiter geht's. We come to item number 4. Dabar 14 punktas. ES bei jos valstybių narių ir Kazakstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Pranešė ponė Koncarė, ar norite ką nors pasakyti? Jei ne, tuomet iš karto pradedame balsuoti. Visų pirma, mane ką tik informavo, kad reikia laikytis numatytos tvarkos. Pradėsime nuo pranešimo projekto, kuriame yra e, neteisė kūrinis rezoliucijos pasiūlymas dėl ES valstybių narių ir Kazakstano susitarimo. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Thank you. 17 pakeitimas pono Karverio. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 18 už. Prieš susilaikė atmestas. 19 už. Prieš susilaikė atmestas. Trečias kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. Penktas kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 25. Kas taldi pakeitimas už? Prieš susilaikę pritarta. 26. Už prieš susilaikę atmestas. 27. Už prieš susilaikę pritarta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 54. Pono Kukano pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Puikus pakeitimas. 11. Kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 12. Kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 60 pono Šolco už, prieš susilaikė atmestas, 61 už, Kukano, prieš susilaikė pritarta, 62 už, prieš susilaikė atmestas, 13 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 14 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 15 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 16 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 18 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 19 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 20 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 21 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 97 pakeitimas už, po, prieš susilaikė pritarta Patikrinsime, kai balsavome dėl jo. Prašau balsuoti. E, vienas kolega nebalsuoja. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dvidešimt antras kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Šimtas ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 23 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 24 už, prieš susilaikė pritarta. 25 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 122 pakeitimas ponios Andrikinės už, prieš susilaikė atmestas. 26 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 126 panašuota už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 126, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Aiškia persvara pritarta. 127 už, prieš susilaikė pritarta. 129 už, prieš susilaikė pritarta. 27 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 28 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 135 už, prieš susilaikė atmestas. 29 kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 141. Pono Šolco už, prieš, susilaikė, atmestas. 30 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Inta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas už prieš susilaikė pritarta. Dešimtas už prieš susilaikė pritarta. 147 už prieš susilaikė atmestas. Konstatuojamosios dalies punktai. Tikrinti gerai. 147. Tikriname, kaip balsavome. Baigėme balsuoti. Atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. Penktas už, prieš susilaikę pritarta. Šeštas už, prieš susilaikę pritarta. Septintas už, prieš susilaikę pritarta. Aštuntas už, prieš susilaikę pritarta. Devintas už, prieš susilaikę pritarta. Dabar nurodomosios dalies punktai Ne, nereikia balsuoti, o dabar e, elektroniškai balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 47 balsavus už. 15 punktas ES bei jos valstybių narių ir Kazakstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bedradarbiavimo susitarimas. Pranešėja berots nieko nenori pasakyti, todėl galima iš karto perėti prie balsavimo. Vienas balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu dėl rekomendacijų projekto. Prašau balsuoti. Trys kolegos nebalsuoja, du dabar Du kolegos dar nebalsavo. Baigėme balsuoti. Pritarta 47 balsavus, 46 balsavus už. Kolegos, mes labai greitai dirbame. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas numatytas 10 val. 15 minučių. Ką dabar veiksime? 45 minučių kavos pertrauka. Visiems linkiu geros dienos.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

o sea, el actor principal no ha sido Rafael.

Lietuvą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 gali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

So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Kolegos. Dabar šešioliktasis mūsų darbo tvarkės punktas. Norėčiau šiltai pasisveikinti su ponu Pieru Krenbiliu, Jungtinių tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams artimuosiuose rytuose e, komisaru, kaip ir kiekvienais metais kriepia, kviečiame biudžeto kontrolės ir vystomojo komiteto narius prisijungti prie mūsų šiame susitikime. Kaip žinote, ši agentūra buvo įkurta 1949 metais. Jos tikslas padėti 5 milijonams Palestinos pabėgėlių esančių Jordane, Libane, e, Sirijoje, vakarų krante, Gazos ruožė ir rytų Jeruzalėje. Agentūra teikia gyvybinės svarbos pa paslaugas, kurias paprastai užtikrina vyriausybės. Joje dirba apie 30 tūkstančių darbuotojų. E, tos paslaugos yra švietimo, sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų srities infrastruktūros ir stovyklų tobulinimas. ES ir Junktinių tautų e, agentūra e, yra, e, pas, jos sieja strateginę partnerystė įkurta 1971 metais. Agentūra yra vienas svarbiausių e, komponentų ES teikiamoje paramoje, užtikrinant saugumą, stabilumą, taiką ir plėtotę vidurio rytuose. Būtent dėl tos priežasties ES ir valstybės narės yra didžiausios agentūros e, donorės. Spalio 9 ir 13 dienomis parlamente bus Dėvio komiteto ir agentūros drauge rengiama paroda apie ES e, paramą ir e, pozityvų indėlį užtikrinant švietimą Palestinos pabėgėlių bei prisidant prie jų gyvenimo gerinimo. Į paroda bus PHS pastato antrajame aukšte. Daugiau nepatelsdamas suteikiu žodį komisarui Krenbiliui apie dešimčiai minučių ir paskui vis kitimasis nuomonėmis. Malonu Jūs dar kartą čia pasveikinti. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už kvietimą man. Man malonu pasisveikinti su užsienio reikalų komiteto narys, ponios ir ponai. Ačiū šią galimybę Ir noriu ypač padėkoti už nuolatinę stiprią ir nuseklę paramą, kurią teikia Europos Sąjunga bei Europos parlamentas. E, parlamentas visada e, padėjo agentūrai jos pastangose, bandant pasiekti ir paremti Valesinos pabėgėlius. Kaip žinote, šiandien jų yra 5,3 milijonai e, gazos ruožė, vakarų krante, Libane, Sirijoje, Jordane. Tai žmonės, kuriais mes tiesiog rūpinamės ir teikiame paslaugas. Jūs minėjote visą mūsų veiklą. Pristatėte netrukus, aš apie tai daugiau pakalbėsiu. Sulaukėme daug ES politinės ir institucinės paramos nuo 71 metų ir aš esu tikrai dėkingas už Europos parodytą atsidavimą ir e, paramą mūsų agentūrai dirbant sudėtingomis sąlygomis. Vy, ES komisija teikia E, esminę nuolatinę paramą, kuri dar šiais metais buvo sustiprinta po to, kai prieš keletą dienų komisijos narys Han man perdavė apie sprendimą padidinti pagalbą. Ir jį viršysi daugiau nei 82 milijonus eurų. Tai tiek ES teikia agentūrai kasmet pagal bendrą pasirašytą dele, e, deklaraciją. Taigi tai yra daugia metė parama. Minėjau sudėtingą kontekstą, kuriame dirba agentūra. Norėjau pakalbėti apie sunkumus ir iššūkius, su kuriais susidurėme, bet norėjau pradėti nuo džiugesnės žinios. Lygiai prieš savaitę visas Hamdala premjero, Palestinos e, premjero uh, Kabinetas buvo nuvykęs į gazos ruožą. E, premjeras ten lankėsi paskutinį kartą prieš septynerius metus, o visa vyriausybė prieš dešimtį metų. Tai svarbus ženklas vykstančio susitaikymo proceso tarp palestiniečių bei Tai taip pat pabrėžia būtinybę e, Palestinos vyriausybei rūpintis visa teritorija, visų ruožų. E, Gazos ruožė yra dirba ir ministerijos, e, buvo aptarti saugumo aspektai, sienos skirtimo punktų darbas. Tai ne tik atspindi susitaikymo procesą, bet reikia pakalbėti ir apie tai, kiek kasdieną kainuoja neišspręsti politiniai klausimai toje teritorijoje. Dialogas bei palestiniečių susitaikymas yra vienas labai svarbių komponentų ir jeigu čia jį sprendžiant būtų pasiekta sėkmės, tikrai pavyktų pagerinti gazos e, ruožo gyventojų padėtį. Aš pats nekartą esu ten lankęsis ir noriu pasakyti, e, kad premjeras Hamdala ir premjera pavaduotojai buvo patikinti, kad mūsų agentūra yra pasirengusi padėti, e, sprendžiant visus humanitarinius klausimus gazos ruožė. Kalbu apie tai ir noriu perduoti jums šią žinią kad dabar būtina užtikrinti e, to, tos to ruožo vystimosi perspektyvas mes e, rūpinamės Palestinos pabėgėliais ir beveik visi iki 24 metų amžiaus žmonės yra gimę po to, kai buvo pasirašytas Oslo susitarimas ir jiems yra sakoma, kad jeigu jie laikysis nuosaikių pažiūrų, jei jie tikės politiniais sprendimais ir dėrybomis, kad sprendimas bus rastas. Tačiau sprendimas dar ne, nebuvo rastas, jis nevirto e, konkrečiais praktiniais sprendimais. E, pamatiniai aspektai susiję su okupacija išlieka apspre, situaciją kon, apsprendžiančiais elementais. Todėl nieko nėra svarbiau kaip politinio horizonto sukūrimas, bet taip pat reikia užtikrinti ir asmeninės perspektyvas e, pabėgėliams. Gazos ruože yra 270 e, tūkstančiai studentų dviejose šimtuose šešdešimtyje mokyklų esančių gazos ruožė. Tai yra mūsų agentūros e, administruojamos mokyklos. 90 procentų moksleivių studentų per savo gyvenimą nebuvo išvykę iš tos e, teritorijos. 65 procentai e, jaunuolių iš ten niekada ne, ne, neras darbo dėl blokados ir dėl ekonominės situacijos, dėl to, kad darbo vietų tiesiog nėra. E, manau, kad tokia situacija neužtikrina jokios mens orumo bei saugumo. Ir šią situaciją reikia spręsti politiniais būdais. Gazos ruožas yra viena iš šiuo metu pamirštų krizių. Egzistuoja rizika, kad paplis e, suvokimas, kad viską ten galima valdyti, tvarkyti, nes kasdieną žmonės nežūsta, nėra susidūrimų. Uh, konfrontacijos, artilerijos ugnies, skirtingai nuo to, kas vyksta Sirijoje ar Jemene, Libijoje ar net Mienmare, visos tos e, vietovės susilaukia dėmesio. Tačiau gazo, situacijos gazos ruožė negalima pamiršti. Tai yra tiksinti bomba. E, tai situacija ten labai aiškiai atsiliepia žmonių likimams. Beveik daugiau nei 50 procentų vaikų e, ir 30 procentų suaugusiųjų ten gyvenančių e, kenčia nuo um, įvairiausių su stresu susijusių negalavimų. Vakarų krante padėtis yra tokia, kad praėjo 50 metų nuo 1967 metų konflikto. Praėjo 50 metų nuo okupacijos pradžios galima viską pamatuoti asmeniniais e, masteliais. Aš, jeigu būčiau gimęs Hebrone arba Jeruzalėje ir mano gyvenimas būtų apspręstas okupacijos aspekto, svarbu kartais bandyti tokiu būdu viską išmatuoti. Aš nesakau, kad yra tik vienas konflikto matmuo Izraelio ir Palestinos okup, tačiau okupacija yra pamatinis dalykas, nėra judėjimo galimybės, e, gyvenimas vyksta izolacijoje ir atskirtyje. Toliau, Palestinos pabėgėlių padėtis Sirijoje. E, Sirijoje buvo 560 tūkstančių pabėgėlių prieš karą, 100 tūkstančių išvyko į kaiminės valstybės, į Turkiją, Libaną, kai kas pasiekė Egiptą, 2015 e, vasarą, kai kas prisijungė prie Sirijos pabėgėlių ir atvyko į Europą. Ten e, Sirijoje dalyvauja virš 400 tūkstančių pabėgėlių, daugelis jų gyvena taip pat kaip ir Sirijos pabėgėliai. Tačiau, kalbant apie Palestinos pabėgėlius, kai susitikau su juos Damaskė, Homse, Alepe, susitinku su bendruomenė, kur e, dar viena Palestinos pabėgėlių karta gyvena svetur, jie neturi namų, jie praranda artimuosius. Tai didžiulius sukretimus patirianti bendruomenė tai jai ypač aktualus iš, išlikimo klausimas. Agentūra draugė su ES parama bei, kit, bei kitais donorais ir rėmėjais tikrai nemažai pasiekė ir aš noriu pa, papasakoti apie, pasiek, apie mūsų pasiekimus, apie mūsų veiklą. Pagrindinė mūsų veikla tai šviečiamasis darbas, kurį atliekame. Ir kaip jūs minėjote, pirmininkė, Mes teikiame paslaugas, kurias paprastai teikia valstybė bendruomeniai, kur neturi savo valstybės, kurios politinė situacija neišspręsta. Mes kuriame politinį institucinį peizažą, E, toje teritorijoje rūpinamės beveik 600 e, mokyklų, kuriuose mokosi pusę milijono e, moksleivių, 20 tūkstančių mokytojų ir mokyklos darbuotojų. Visi jie yra mūsų darbuotojai. 98 procentai mūsų darbuotojų, agentūros darbuotojų yra Palestinos pabėgėliai. Mes teikiame jiems galimybę pakeisti savo gyvenimus. Neseniai e, mūsų agentūros vardu lankėmės Junktinių tautų generalinėje asamblėje. Buvome atvežę du studentus, 19 metų karimą iš, 13 metų moksleivį iš gazos. Jis e, tikriausiai džiaugtųsi galimybę susitikti ir su jumis čia parlamente. Jį e, išrinko 270 moksleivių. Jis kalbėjo E, generalinė asamblėje ir pasakoja apie tai, kad mūsų agentūra padeda jiems išgyventi. Kitas pabėgėlis, kita pabėgėlė, tai Palestinos pabėgėlė gyvenanti Jordanijoje 16 metų. Jis sakė, kad, jie, kad mes žinome, kad esame istorinės neteisybės auka, mes esame pabėgėliai, bet mes nenorime, kad pasaulis mūsų laikytų tik tokiais. Norime, kad pasaulis pamatytų mūsų gebėjimus, e, talentus ir, ir, ir, mūsų, ir, ir matytų mus kaip drąsius jaunuolius moksleivius. Būtent to agentūra pasiekė savo darbę, pamduodama jūsų paramą. Kitas svarbus laimėjimas tai mokytojai, dirbantis šeimų nariai, kurie visi rūpinasi, kad vaikai lankytų mokyklą. E, lankiausi Alepe šiemet, ten 240 mūsų agentūros darbuotojų, 240 pabėgėlių dirbo visą laiką įvairiose klinikose, tačiau e, praradome 250 e, savo darbuotojų. 24 yra dingę be žinios. UNRA susiduria su daugybė iššūkių. Jūs e, apie tai beveik viską žinote. Mums tenka dirbti labiausiai polarizuotoje, supriešintoje teritorijoje, planetoje. Mes, mums teka spręsti daugybę susijusių su šią situaciją klausimų. Svarbu imtis visų iškilančių klausimų. Mes e, siekiame laikytis bešališkos situacijos, tai labai svarbi mūsų agentūros pozicija ir bandome e, atremti bet kokią kritiką kaip jau sakiau, vienas svarbiausių iššūkių susijęs, susijęs su saugumu. 2014 uh, gazos konflikto metu praradome 11 kolegų. Taip pat neseniai prarad... dingo kel... mūsų darbuotojai, kaip jau sakiau. Kitas svarbus iššūkis tai finansinė padėtis, kasmet uh, atsiranda finansinių spragų, tai yra destabilizuojantis veiksnys, Praėjusiais metais mums teko atidėti mokyklos uh, e, met, metų užbaigimą. Ne, negalėjo, moksleiviai negalėjo mokytis visus metus. Daugam atrodė, kad tai tikrai e, nedidelė problema. Tačiau švietimas, galimybė mokytis, tai mūsų indėlis regiono stabilumą. E, E, bandymas apsaugoti jaunolius moksleivius nuo radikalėjimo ir ekstremizmo grėsmių regione. Taigi mūsų indėlis čia labai svarbu. Šiais metais prieš vykdamas į Generalinę asamblėją apskaičiavau, kad mums trūksta apie 126 milijonų dolerių, kad galėtume finansuoti visus savo poreikius. Mums pavyko mobilizuoti e, reikalingų papildomų lėšų, e, pasitelkus ir tą finansavimą, kurį mums skiria ponas Han, papildomi 9,5 milijono eurų, taip pat gauna finansavimą iš Junktinių Arabų Emiratų, Švedijos, Junktinių valstijų. Mes labai džiaugiamės tais finansais, bet mums dar trūksta 77 milijonų. Todėl aktyviai, aktyviai e, kalbėsime su kitomis valstybėmis Europoje, Persų įlankoje, kad galėtume atverti mokyklas, teikti sveikatos paslaugas ir užtikrinti galimybę gyventi žmonėms oriai. Taip pat suprantame, kad kalbant apie Europą, nuo kitų metų prasidės apmąstymai, konsultacijos ir debatai dėl kitos daugiametės finansavimo programos. Ir todėl mano nuomonė svarbu, kad parlamento darbas e, remiant agentūrą, e, kur, kurios tikslas padėti pabėgėliams Palestinos, atsispindėtų ir jūsų biudžete, kad, kad ateityje vėl apie tai nepamirštumėte. Mes savo ruoštų darysime viską, kad mažintume savo kaštus. Mūsų biudžetas šių metų būtų buvęs 80 milijonų didesnis, jei nebūtų, nebūtume ėmėsi taupimo priemonių. E, mūsų bendras biudžetas yra 715 milijonų eurų ir mums pavyko nemažai sutaupyti, todėl raginame visus mūsų agentūros partnerius e, solidarizuoti su mumis. Užbaigdama savo pasisakymą noriu pabrėžti, kad esame pasirengę nuolatos uh, E, susitikti su jūsų parlamento nariais, kai jie lankosi mūsų regione, suteikti galimybę susitikti su mūsų agentūros darbuotojais ir su mūsų moksleiviais, studentais, turime moksleivių parlamentą regione, nes jiems svarbu būtų susitikti su jumis, sužinoti iš jūsų, ką reiškia dirbti parlamente ir aš norėčiau labai šiltai pakviesti jūs pasinaudoti šią galimybę. Noriu pasakyti, kad UNRA nėra. E, savarankiškai savo, ruoštą, savo ruoštų dirbanti agentūra. Mums įgaliojimai buvo suteikti 1949 metais. Aš atsiskaitau Junktinių tautų generalinėje asamblėjai ir mes norime ir toliau e, laikytis šių įgaliojimų. Praėjusiais metais mūsų įgaliojimai buvo pratesti dar trejiems metams, tai vyksta kas trejus metus. Ir e, balsuojant didelė dauguma valstybių jungtinių tautų valstybių narių pritarė mūsų mandatui. Pastaraisiais metais jūs taip pat paremėte mūsų agentūros mandatą, jos pamatinę veiklą, taip pat e, padėjote mums išspręsti finansinius klausimus, todėl dabar melai atsakysiu į jūsų klausimus ir komentarus. Ačiū. Thank you, Mr. Krienbill. Ačiū, ponė Krienbili, už įvadinį žodį. Tikrai buvo labai naudinga sužinoti naujausią informaciją apie UNVA darbą. Dabar turime maždaug pusvalandį keitimuisi nuomonėmis, o kol kas keturi kolegos paprašė žodžio. Jeigu kas nors norėsite irgi klausti, kelkite ranką. Visiems skirsime po 2-3 minutės. Dabar EPP frakcijos narys Michelis Galeris. Ačiū už apžvalgą pateiktą. Manau, vertinant iš politinio požiūrio taško, čia aš sėdžiu. Tikrai galite tikėtis visokiojopos paramos mūsų Jūsų darbas yra išskirtinis, puikus ir man ypač atrodo svarbu tai, kad jūs pasiekėte labai daug mokinių, moksleivių ir mokymo planai jūsų yra visai kitokie negu Hamas, pavyzdžiui, ideologizuoti, kurie yra dėl Palestinos vieningos vyriausybės vaidmens gazoje, jeigu ji perimtų kontrolę, tai reiktų mokymo planus, ugdymo planus e, priderinti. Nes ir mes, e, užmėgsdami politinį dialogą su gazos atstovais, turėtumėm tikriausiai kalbėti apie tuos dalykus. Taigi, ar manote, kad galima būtų ir kitose, kitose sritise regionuose tokį požiūrį pritaikyti? Kitas svarbus momentas, man atrodo, yra tai, kad, aišku, čia reikia kalbėti su Izraeliu, kad judėjimo laisvė asmenų būtų gerinama. Kaip jūs sakėte, 90 procentų e, niekuomet nėra palikę gazos ruožo, tai yra labai smarkus suvaržymas judėjimo laisvės. Ar čia galima ko nors tikėtis, galvojant ir, pažiūrėjau, apie vieningą vyriausybę, vieną valdžią? Tas variantas, kad Hamas taptų irgi valdžios dalimi, to baiminasi Izraelis, kur Hamas yra aktyvi kaip teroristinė organizacija. Taigi, galvojant apie šiuos aspektus, kokie sprendimai galėtų būti, ačiū. Pirmiausia, išklausykime visus klausimus. Dabar SRT frakcijos narys panas Freud. Būdamas e, ES Palestinos delegacijos nariu, tiesiog privalau padėkoti ir pasakyti, jog jūsų darbas yra labai reikšmingas. Aš čia raštu angliškai buvau šitą pasirašęs, dabar mėginu išversti. Taigi, kalbant apie sutaikinimo procesą tarp abiejų susipriešinusių um, stovyklų. Dabar galvojame apie tą gyvendinimo etapą jau. Bet uh, ar prieš metus, ar kiek seniau, ar jūsų pirmtakas, ar jūs sakėte, kad situacija tiek įkaitusi gazos ruožė, kad galima būtų tikėtis net ir karo ar, ar kokio kitų žodžių, jeigu tą konfliktą pavadinsime per keletą mėnesių, jis galėtų įsiplieksti, sakė. Dabar, kiek suprantu, situacija kiek pagerėjo, bet Aišku, reikia turėti omenyje ir trečiąjį veikėją viso to konflikto, trečią šalį, tai yra Izraelis. Niekaip nepeisime to. Visuomet tarptų dviejų konfliktuojančių šalių bus dar ir ta trečioji. Tai norėtųsi išgirsti, nežiūrint to, kad sakėte, labai puiku būtų, jeigu mes apsilankytumėm gazos ruožę, Žinote, kad iki šiol mums nepavyko to padaryti kaip tik dėl Izraelio. Mums neleista buvo atvykti. Dar užduočiau trečią klausimą. Čia visiškai atsitiktinai New York Times laikraštyje perskaičiau straipsnį apie Baltarusiją. Minske 30 tūkstančių jaunuolių dirba su naujausiamis technologijomis ar naujausių technologijų srityje. Mm. Kiek realu būtų tiek išplėtoti švietimą gazos ruožė, kad, kad tie jaunuoliai, aišku, e, prisiminkim ir atlyginimų dydį, bet kad tie žmonės galėtų imtis veiklos būtent toje srityje. Nes juk tai yra tikrai labai pažangus, šviesus protai, pavyzdžiui, JAV. Matome labai daug puikių pavyzdžių, kai palikę savo gimtai kraštą, jaunuoliai labai daug pasiekia. Taigi, kokios perspektyvos galėtų būti šioje srityje jaunuoliams? Ačiū kolegai Freund, dabar kolega Nart, Alde frakcija. Hablamos de Gaza y parece como si fuera un problema simplemente de gestión. Kalbam apie gazos ruožą, bet skamba taip, lyg tai būtų grinai administracinio pobūdžio problema. To nereikėtų daryti tikrai. Labai vertinu jūsų darbą ir jūsų organizaciją, bet turiu ir klausimą. Turint galvoje tai, kad Europos parlamentas neretai labai veidmainiškai užseima filantropinė veikla. Kolega iš socialdemokratų frakcijos jau sakė, mes negalime vykti į gazos ruožą, bet yra antrasis straipsnis. Ir Izraelis Europoje turi labai rimtų projektų ir iš jų prekybos srityje ir iš esmės e, iš mūsų juokiamas, išaipomas, e, mes liktą veiklą užsiimame, o mes ir, ir net negalime nuvykti į gazos ruožą. Kaip tą tokį niekinamą požiūrį į mus įveikti? Gazos ruožė gyvenimo sąlygos yra be galo prastos, vien pagalvojus apie pačią aplinką, kaip ten gyvena tie 250 tūkstančių jaunuolių. Gaza juk um, net netampa jokių Singapūrų pasaulio antruoju, kaip tik tai yra labiau teritorija, kuriai sekasi prastai, visa ko nenori Izraelis, atsiduria gazos ruožė. Tad kyla klausimas. Ar negalima būtų numatyti kažkokios krypties ir iš taikomų technologijų pusės Izraelis turi laikytis tam tikrų taisyklių, bet to nedaro. Mėginame teikti paramą, pagalbą, o, o į mus žiūrima labai pašaipiai dėl to, dėl Palestinos vyriausybės. Tai ir ji yra smerkiama beveik visų savo žmonių. Tai ar Ar galima galvoti apie, kokį nors, apie kokią nors ateitį apskritai, kaip ne vien palestinos žmonės, tai yra, kuriems tai aktualu. Ir čia eina kalba ne, ne tiek apie straipsnių, kokią nors taisyklių keitimą, bet tiesiog situaciją pačią. Ačiū ponui Nart. Mili kolegos, dar penki kalbėtojai sąraše, dabar jau baigėme registraciją į jį, Vaigel, Bostinaru, Sarkorafa ir Valina. šiems penkiems, tai yra keturiems bus taiso pirmininkas kolegoms suteiksiu žodį ir tada bus atsakymai į klausimus. Pone Sakorafa, ačiū ponė pirmininkė. Kolega Nart sakė, kad mm, keblu yra nuvykti į gazos ruožą. Ten yra iš esmės didžiulis kalėjimas ir vykdomas genocidas Palestino žmonių atžvilgių. Prieš užduodama klausimą dar noriu pasakyti ir kai ką kitą. Tai, ką jūs darote, yra be galo svarbu. Tie uždaviniai, kuriuos esate išsikėlę, tikrai labai svarbus ir reikia kalbėti ne tik apie apsaugos galimybės, o aktyviai mėginti apsaugoti pačius čia gyvenančius žmonės. Gue žino, ką jūs darote, vertina tai ir kaip tik šiemet planuojama ar turėtų būti padidinamas finansavimas iš es lėšų mokėjimų įsipareigojimai didinami tiesa sudėtinga tą padaryti, kadangi lėšų ES biudžete trūksta. Kiek pati žinau, yra Šiaurės Libane ir kitur ligoninių. Bet jeigu pažiūrėsime ir į kitas struktūras, į kitą infrastruktūrą, matysime, kiek yra sugriautų, apgadintų pastatų, į kuriuos mes patys toliau investuojame ir, ir mėginame teikti kur paramą. O tuomet bendradarbiavimas neretai ir nutraukiamas, palestiniečiai grįžta į savo kilmės vietas, bet pačių pabėgėlių iš Palestinos vis daugėja. Ir noriu paklausti, ar buvo imtasi kokios nors iniciatyvos, kad arba būtų apribota kiek nors žala daroma, ar bent jau pradedami atstatinėti pastatai sugriauti. Ir ar arabų šalis galima čia laikyti partnerėmis ir įtraukti į procesą. Ačiū kolegijai. Dabar ponas Boštinaro. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Atleiskit, kad labai vėlai prisijungiau prie posėdžio dėl medicininių priežasčių, dėl sveikatos priežasčių taip įvyko, bet leiskite man, nežiūrint to, įvertinti jūsų darbą, jūsų labai reikšmingą darbą, Europos parlamentas tikrai ir toliau jūs rems ir rasime reikiamą finansavimą jums, nes tai yra tiesiog unikalu, ką jums pavyko padaryti šiame regione, ne tik kalbant apie palestiniečių pabėgėlius. Tai neįtikėtina, ką jūs darote. Taigi nusipelnėte mūsų įvertinimo ir visokiojo paramos. Dabar dėl sutaikinimo proceso ir vieningos vyriausybės. Kaip jūs įsivaizduojate galimybės, kad tai įvyks? Kada tai būtų? Ar anksčiau, ar vėliau? Kai jau matome šiokius tokius teigiamus poslinkius. Kokios perspektyvos ir kokį vaidmenį galėtų perimti Europos Sąjunga, kad paskatintų visą tą procesą ir užtikrintų, kad vieninga vyriausybė taip pat valdytų ir gazos ruožą. Nes tuomet tikriausiai tolesnis gazos likimas irgi pakryptų kitą linkmę. Ir dar kartą pasakysiu, tikrai reikia labai įvertinti jūsų darbą. Ir yra apgailėtina, kai yra Europos parlamente narių, galvojančių apie lėšų teikimo sustabdymą jūsų organizacijai. Iš tikrųjų, jie bent jau turėtų tuomet e, parodyti užtektinai drąsos ryšto ir pagarbos taip pat ir jums ir dalyvauti šiame sustikime, nežiūrint to, kad užduotų tikriausiai tikrai labai gėdingus klausimus ar pasisakytų labai keistai, bet vis dėlto mes jūs tikrai visokiojo pairemiame. Ačiū poniai Boštinaru. Vienas iš iniciatyvą pradėjusių, tą iniciatyvą pradėjusių, viena iš iniciatyvą pradėjusių narių jau paliko Europos parlamentą ir tapo Bundestago nare. EKR frakcija dar nekalbėjo, nei vienas jos atstovas, tai priimsime dar jūsų prašymą pasisakyti, bet daugiau tikrai ne. Ponas Jurikas, ačiū. Pone pirmininkė, aš turiu dar papildomą klausimą. Turėdamas galvoje tai, ką sakė kolega Boštinaro. Noriu pasiteirauti jūsų nuomonės dėl nacionalinės vienybės e, vyriausybės. Ar Hamas galėtų būti konstruktyvi dalyvė visame taikos procese? Ačiū ponui Jurekui. Dabar ponas Vaigelis, Alde frakcija. Ačiū, pirmininkė. Tik ką, prisijungiau. Turiu paprašyti atleisti man, kad Tik dabar galėjau ateiti į posėdį. Ir kad sutaupyčiau šiek tiek laiko, ponui Nart, noriu pasakyti, kad pasirašyčiau po kiekvienu žodžiu, kuris buvo pasakytas. Ponas Nart yra tikrai labai šias rytį išmanantis žmogus, labiau negu kad aš. Tikrai, bet keletą kartų lankiausi gazos regione, ar mėginau keletą kartų tą padaryti ir man buvo užkirstas kelias ir daugelis kitų kolegų iš Europos parlamentos to susidūrė. Ir tiesiog paskutinę minutę arogantiškai labai mums būdavo pranešama, kad negalėsime atvykti. Norėčiau pareikšti jums paramą, įvertinti tai, ką darote regione. Aš tikrai pasisakau dėl kiekvieno papildomai išleisto euro jūsų organizacijos labui. Ta prasta humanitarinė padėtis ir tai, ką jūs darote, išlieka visame politinėme kontekste, to neištrinsi. Ir tikrai labai tikimės, kad palestiniečiai ir izraeliečiai kada nors sugyvens taikiai. Toks yra pagrindinis tikslas. Negalime palikti artimų ir tų ir toliau su visa šia problema. Ir taip pat ir arabų šalių pradėtos iniciatyvos, kurios jau beveik užmirštos, prisidėtų, galėtų prisidėti prie abipusio pripažinimo tiek Izraelio, tiek Palestinos vieni kitų atžvilgių. Tai prisidėtų tikrai prie taikos proceso ir čia ir užbaigsiu savo pasisakymą. Ir be abejo, tikrai labai norisi padėkoti už tai, ką darote galite tikėtis mūsų paramos ir toliau. Ačiū ir paskutinė kalbėtoja buvę e frakcijos narė ponė Valina. Ačiū labai konkrečiai, noriu kai ko paklausti, nes jau buvo sakoma, kas vyksta kas kart, kai ES delegacija ryšiams su Palestina bando nuvykti į gazos ruožą ir pasižiūrėti, kaip gyvena ES projektai, kuriuos finansuoja ES bet e, taip pat buvo kalbama apie tai, kad sionistų vyriausybės, vyriausybė nedaromas spaudimas, kad mūsų delegacija galėtų pakliūti į gazos ruožą. Niekada neprotestuojama ir niekada mes nesulaukėme paramos tokiems veiksmams. Ir aš galvoju, kad E, dabar, kai kalbame visi apie kovą su terorizmu, ES gali kilti problemų dėl to, kas vyksta ten. Ir jūs labai gerai pastebėjote, žmonės, kurie e, gimė okupacijos sąlygomis, nemato sprendimo, taikaus sprendimo kelio. Ir kyla e, nuogastavimų, kad ekstremizmas, terorizmas gali būti kaip pretekstas panaudotas, kad Izraelis imtųsi tam tikrų veiksmų, gana griežtų. Ir dar vienas dalykas - Saudo Arabija, jos bendradarbiavimas ir tai neapsunkina padėties. Ačiū. Dėkoju kolegos. Aš galbūt paklausiu dabar. UNRA yra apkaltinta praeitie, kaip čia pasakyti geriau, dėl to, kad tarsi užsimerkia akis prieš tam tikrus veiksmus. Hamas mokytojai tarsi įkvėpia žmonės teroristiniams e, veiksmams. Būtų labai galbūt naudinga kolegoms, jeigu jūs papasakotumėte, kaip jūs, pavyzdžiui, e, kokias taisyklės taikote savo darbuotojams e, ir naudos gavėjams. Dabar mes turime e, keletą minučių, nes apie 20 minučių, nes maždaug 25 minutės po 11 atvyks e, Makedonijos užsienio reikalų ministras. Dėkoju Jums už Jūsų žodžius, už Jūsų pripažinimą. Mūsų darbų kolegos dirba sunkiamis aplinkybėmis ir tikrai, kai dirbame tokiams tokiamis sudėtingomis e, sąlygomis labai malonu, kai išgirsime palaikymo žodžius. Labai ačiū Jums už tai. Pone, gal Jūs klausite apie vadovėlius, apie tai, kaip e, tarsi konkuruojama su Palestinos valdžia gazoje ir kaip tai gali takoti mūsų naudojimai mokomai medžiagai ir vadovėliams. Vadovėlius. E, po Oslo sutarimų mes naudojame primančios vyriausybės vadovėlius tai yra vadovėliai, kuriuos patvirtina Palestinos valdžia. Kodėl taip daroma? Todėl, kad po 90-ųjų mokyklos metų, kad mm, mokiniai galėtų pereiti lengviau į kitas aukštesnės pakopos mokyklas. Ir primančioji teritorija e, tvirtina vadovėlius ir mes peržėme programas kasmet skaitome vadovėlius, kai jie atsiranda nauji ir norime užtikrinti, kad tokie klausimai kaip smurtas, klausimai susijęs su lytimi, atitiktų jungtinių tautų vertybės. Jokia pra, jokių atveju mes nenorime Palestinos mokiniams galimybės, užkirti galimybės e, susipažinti su savo istorija, bet mes norime užtikrinti, kad mūsų vertybės atitiktų vadovėlį visiškai apie tai, kalbame su Palestinos švietimo ministerija ir toliau kalbėsime, nes tai, ko mes mokome šiandieną, atitinka Palestinos valdžios. Mm, patvirtintą programą ir teikiama esant reikalui papildomą medžiagą. Mums reikia mobilizuoti, susitelti dėl judėjimo laisvės. Tai yra labai svarbus dalykas. Šiais metais pirmą kartą mums pavyko šimtą mokinių iš gazos atvežti vasarą. Į, nuvežti į vakarų e, krantą. Laksoje lankėsi Dženė, Hebrone, Ramaloje. E, Ir jiems tai buvo labai įdomu, nes niekas, daugelis iš jų nebuvo niekada išvažiavę iš gazos ir taip pat e, norime, kad vakarų kranto mokiniai aplankytų gazos ruožą, nes tai sukurtų tam tikrą bendrumo jausmą tarp mokinių. Uh, Taip pat noriu pasakyti, kad judėjimo laisvės nebuvimas veikia neigiamai gazos gyventojus. Prieš keletą savaičių, maždaug mėnesį, prieš mėnesį aš gazoje būdamas e, susitikau su keliais žmonėmis sergančiais, keturiais žmonėmis sergančiais vėžių, jų yra tūkstančiai. Ir tie žmonės negavo leidimo išvykti iš gazos, nors Izraelio ligonėse jiems buvo numatytas prieimimo laikas. Vienas iš keturių buvo paguldytas galiausiai į. Tiksliau, pradžioje buvo paguldytas į ligonę, bet nebegalėjo grįžti antram gydimo kursui, nes jam neišduodamas leidimas. Tai yra klausimai, kurie nėra visiškai susiję su tuo, ar kažkas e, priima Palestinos ar Izraelio, palaiko Palestinos ar Izraelio poziciją tai yra neigimo klausimas, užkirtimas kelio gauti sveikatos apsaugą, teisę užkirsti sveikatos apsaugą. Aš 25 metus dirbu konfliktinėse situacijose ir matau tokius dalykus pirmą kartą. Tai yra pagrind... bet kokio žmogaus pagrindinio teisų pažeidimas, teisės įgydymą, kai to reikia. Ir mes kol visi kartu turime susitelkti ir užtikrinti, kad įranga pakliūtų į gazos ruožą ligoninės, e, pavyzdžiui, chemoterapijos priemonės, ar užtikrinti, kad žmonės galėtų išvykti iš gazos ruožo gydimui. Tai turėtų būti svarbu mums visiems, nes e, priešingai negu daugelis gali galvoti, tai gali iš tikrųjų sukurti priešingą situaciją. E, E, žmonės jausis dar beviltiškesnėje padėtyje, ne e, mažiau beviltiškoje padėtyje ir ateityje gali kilti labai daug pavojų. Kažkas klausia, ar gali kilti konfliktas ateityje. Aš e, optimistiškai pristačiau jums nuotaikas gazos ruožė, nes 10 tūkstančių žmonių pasitiko vyriausybės atstovus, bet jūs iš savo patirties žinote, kad kai sukūriamas lūkestis, reikia e, suvokti, kokios gali būti pasiekmes, kai žmonės bus nuvilti. Ir tai yra signalas ne tik Palestinos delegacija, nes ministro pirmininko pavaduotojas sakė mums, kad žmonės tikisi, jeigu mes tikrai pagerinsime situaciją, bet tą galime pasakyti apie visus, mes negalime e, leisti, kad dar kartą žmonės gazos ruožė nusiviltų kadangi įtampos e, trauminių pasiekmių yra labai daug dėl e, konfliktų, dėl blokados pasiekmių, dėl daug kitų problemų ir smurto, nuo kurio metų tie žmonės kenčia. Jūs klausėte, kaip e, visa tai atrodo santykiuose su Izraeliu. Susitaikymas su palestiniečiais yra vienas dalykas, tačiau egzistuoja poreikis e, sukurti tai, apie ką kalbėjo e, Junktinių tautų generalinis sekretorius e, Gutierės, e, lankydamasis rūpiučio pabaigoje, ten jis sakė, kad reikalingas politinis e, procesas ir kad dviejų valstybių sprendimas yra vienintelė paradigma, kuri neturi atsarginio plano ir reikia ieškoti sprendimo. Aukštųjų technologijų elementas yra potencialas. Jauni žmonės ir apskritai žmonės gazoje yra labai darbštus, labai kūrybiški, e, verslumo dvasia pasižymintys. Ir galiu pasakyti, kad statistiniai duomenys, kurie labiausiai gal šokiruoja, aš nelabai noriu naudoti statistinius duomenys, bet vienas iš labiausiai šokiruojančių duomenų yra toks UNRA 1 milijonui žmonių iš 1,9 milijono žmonių gazoje teikia maisto pagalbą. Anksčiau buvo 80 tūkstančių tokių žmonių 2000 metais ir mes perėjome nuo 80 tūkstančių, kurie gauna maisto pagalbą iš UNRAS prieš 17 metų prie 1 milijono. Kodėl? Todėl, kad visa ekonomika yra sužlugdyta dėl konflikto ir blokados. Uh, okupacinės. Ir mes galime pasikmės įvertinti maisto pagalbą. Galiu Jums pasakyti, kad man yra gėda kartais, nors aš aišku didžiuojasi tuo, kad mes galime padėti žmonėms, bet man yra gėda, kad aš susiduriu su žmonėmis, matau dažnai tėvus, motinas ir jie dėkoja man už maisto pagalbą. Jie anksčiau turėjo darbą, turėjo savo verslą, eksportavo Izraelį, vakarų krantą ir Europą ir jie išsilaikydavo. Ir žmonės uh, klausia manęs, ar mes nesukūrėme priklausomybės, ar nekūrėme jos, bet tie žmonės nori turėti darbą, nori turėti gyventi orą ir galėti rinktis, kaip kad mes visi. Taigi egzistuoja potencialas, tačiau dabartinėmis sąlygomis ir ponė Narta, jūs apie tai kalbėjote, e, esant blokadai, okupacijai, labai nedaug vilčių, kad pasikeis ši e, paradigma. digma okupacijos parametrai išlieka ir buvo daug, daug kas jau pasakė pasaulyje politikai, diplomatai ir kiti stebėtojai po paskutinio 14 metų gazos konflikto. Buvo sakoma, mes nebegalime, kad situacija grįžtų prie tos, kuri buvo prieš konfliktą. Tai yra grįžti prie blokados ir okupacijos sąlygų. Ponios ir ponai, būtent taip ir atsitiko didžiąją dalimi. Uh, Aš, kaip sakiau, labai kukliai ir su pagarba. Man atrodo, kad pernelyg ilgai diskusijos e, susijusios su tuo, kas palaiko kurią pusę e, Reikia galvoti apie tai, kad stabilumą ir orumą visų regione palestinos pabėgėlius reikia įtraukti į tuos, e, tų žmonių grupę. Norint pažangos reikia taip galvoti, o parametrai per nereik ilgai egzistuojantys neleido išspręsti problemos ir to reikia kaip galima greičiau. Pone Nartai, jūs klausėte apie susitaikymo procesą, ar jis turi ateitį socioekonominės, socialinės ekonominės sąlygos ar turi kokią nors ateitį gazoje. Ne, kol kas ateities tokios nėra, jeigu tie parametrai, kurie egzistuoja dabar, išliks. Ne atsikurs vietos ekonomika gyvybinga. Gazoje šiaip ji galėtų egzistuoti, bet esant dabartiniai konfliktiniai blokados ir okupacijos e, erdvėjai, e, atmosferai to nebus. Ekonomika kenčia nuo situacijos esančios dabar. Matome, kad nepaprastai daug žmonių neturi darbo, daugiau negu 40 procentų, daugiau negu 65 procentai jaunų žmonių, daugiau negu 80 procentų moterų gazoje neturi darbo. Jūs tikriausiai įsivaizduojate, ką reikštų tai jūsų šalyse, jeigu būtų tiek bedarbių e, situacija nebevaldoma ir sunku įsivaizduoti, kad žmonės gali galvoti apie ateitį pagal tuos parametrus. Tai labai svarbus dalykas. Ar susitaikymas iš tikrųjų gali vykti? Kai kurie iš jūsų klausėte, kas turi susitaikyti, tarp ko susitaikymas turi vykti. Aš noriu pacituoti generalinį sekretorių, jo uh, Mladinov, gen, jo koordinatorių vyriausiai. Ir jo žinia yra aiški, tai, kas vyksta dabar, yra grįžimas Palestinos valdžios, tai yra teisės vyriausybės į Gazą ir reikia galvoti apie vakarų krantą, rytų Jeruzalę ir Gazos ruožą. E, aš suprantu, kad šiuo metu nekalbam apie nacionalinės vienybės vyriausybę, e, jos sukūrimą, bet apie tai, kad Palestinos valdžia grįžtų į Gazos ruožą. Man atrodo, kad visi norėtų, jog paradigma pasikeistų ir nenorėčiau dabar aš komentuoti apie tai, kiek pasirengusios yra šalis imtis veiksmų, kad tai baigtųsi sėkme, bet e, atrodo yra rimti bandymai ir aš paskančiau visus pritarti tam, paremti. Mes anksčiau paprasčiausiai stebėjome tai, kas vyksta, iš saugaus atstumo komentavome, viską laukėme, žiūrėjome, ar viskas pasiteisins, jeigu ne, tai paprasčiausiai komentuotume situacija, bet dabar, man atrodo, politinė rizika yra pernelyg didelė ir paremti regioną turime būti suinteresuoti tuo visi, kaip sakiau, socialiniai, ekonominiai, žmogiškiai parametrai dabar egzistuojantis gazoje yra labai sudėtingi ir aš kalbėdamas su žmonėmis sakau, jūs turite savo požiūrį į šalis, pirmiausiai Hamas, jūs konfliktuojate su jais, bet dabar gazoje atsirado tos sąlygos, kurios atsirado gazoje, gali kelti labai daug problemų ateities saugumui. Ir reikia humanitarnę prasme ieškoti išeities, reikia išeiti iš tų dabartinių sąlygų. Dar noriu Jums pasakyti štai, kad kai ponas Gutierėš nesiniai lankėsi ten, jis sustiko su keletu šeimų gazoje mokyklose. Viena iš motinų at, atidarė vandens buteliuką ir davė dukrai atsigerti tuo metu, kai ji kalbėjo su ponu Gutierešu. Ir paskui pasakė, aš seniai jau neragavau vandens iš butelio, kadangi gazos ruožė nebėra švaraus vandens, visas vanduo yra užterštas e, nuotekomis, suriu vandeniu ir nebegali iš čiaupo vandens niekur gazos ruožė gerti e, nuotekos nekontroliuojamai e, nuteka į viduržėmio jūrą, kadangi nėra elektros, kuri užtikrintų deramą apdorojimą nuotekų. Ekologinė, ne tik žmogiškoji e, katastrofa tuo įvyks ir mes visi tą matome. Negalime sakyti, kad mes nežinome, kokios yra aplinkybės ir tai yra labai svarbus elementas. Keletas klausimų buvo dėl arabų įnašo į UNROS finansavimą, veiksmų finansavimą. Man atrodo, kad mes gana sėkmingai dirbame, mums e, pavyko neblogai bendrauti su Kuveitu, Junktinės Arabo Emiratais ir Saudo Arabija. Saudo Arabija trečioji pagal dydį donorė po JAV ir ES. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Jie atstatymo e, darbus remia namų atstatymą. Ir įrangos atkūrimą, taip pat padeda e, Jordanijoje, vakarų krante mokyklas statyti. Taip pat matome, kad Saudo Arabija ir Junktinė Arabų Emiratai vis daugiau remia mūsų pagrindinę veiklą švietimą, sveikatos apsaugą ir mes esame e, tuo labai patenkinti. Man regis, kad aš jau kalbėjau apie nacionalinės vienybės vyriausybę ir apie tai, ar Hamasas bus toje vyriausybė ar ne. Svarbiausia, man atrodo, dabar, kad Palestinos valdžia grįžtų į Gazą ir aš kaip suprantu, šiuo metu nekalbama apie nacionalinės vienybės vyriausybę, e, to požiūriu, kad tam tikros šalis būtų e, visos įtrauktos, bet e, svarbiausias dalykas šiame kontekste yra palestinos valdžios galimybė veikti. Pirminkė, jūs pateikėte svarbų klausimą susijusi su kritika mūsų atžvilgiu apie tai, kas, koks mokymo programų turinys mūsų mokyklose, ar mes taip pat apsaugome pakankamai pastatus, įrangą nuo nederamo naudojimo. Reikia paminėti porą dalykų, kad galėčiau aš jums aiškiau papasakoti, kas vyksta. 2014 metais per konfliktą gazoje. E, e, Keletas mokyklų, nu, mokyklų nukentėjo nuo artilerijos, 44 žmonės žuvo, daugiau negu 200 sužeista. Tuo metu buvo daugiau kaip 300 žmonių gazoje gavo, mes suteikėme jiems prieglopsi tuo metu. Ir kai kurios Palestinos grupuotės trijose mokyklose ginklų komponentus slėpė. Kas atsitiko tuo metu? Pirmiausia, Mūsų agentūra pirmiausia išsiaiškino inspekcijų metu apie tai, nes mes iš tikrųjų nuogastavome, kad konfliktams kilus e, galima neteisingai panaudoti mūsų e, patalpas. Aš e, pats važiavau automobiliu, tai buvo tikrai sudėtinga situacija, karo situacijoje važiavau šarvuotų automobilių ir mes taip nustatėme tam tikrų komponentų. Tai nebuvo granasvaičiai, bet komponentai tam tikrų ginklų, bet mes siekdami užtikrinti neutralumą mokyklų informavom vietai šalis ir taip pat pasmerkėme be jokių išlygų uh, tuos faktus. Šiuo atveju visiškai nesvarbu, kas užsima smurtu, nes e, pažeidžiamas mūsų patalpų neutralumo principas ir mes smerkėme bet kokius atvejus. Ir šiais metais, remontuojant vieną mokyklą gazoje, mes nustatėme, kad e, tunelio e, dalis iškasta poje ir mes informavome apie tai atitinkamus asmenys ir mes Hamas konkrečiai pasmerkėme už tai. Uh, įspūdis, kuris e, susidaro ar kuris perteikiamas, kad mes, pavyzdžiui, pro pirštus žiūrime visus tuos dalykus yra neteisingas, mes e, bandome įdėkti neutralumo principą jungtinių tautų veikdami ir kai kolegos iš Palestinos klausė manęs, kas, ką iš tikrųjų tai reiškia, ko iš manęs tikintės, kai, tikitės, kai sakote, kad aš turiu neutraliai veikti. Aš sakau štai ką jiems. Uh, Aš esu šveicaras, šveicarijos pilietis ir kai kas e, tiki, kad mes slaptuose fabrikuose kažkur, tokiuose vietose mano šalyje, tokie pagaminami neutralūs, bet niekas negimsta neutralus. Aš, kaip ir jūs visi, turiu širdį toje pačioje vietoje kaip ir jūs, aš žinau, kas yra neteisingumas, žinau, kas tai yra neteisybė. Bet aš tapau jungtinių tautų darbuotoju, aš dirbu mūsų agentūroje ir aš atsakingas už tai, kad mes išvengtume politinių prieštaravimų ir aš nenoriu daryti politinių pareiškimų. Tai yra labai sudėtinga užtikrinti susiskaidžiusioje aplinkoje. Ir aš sakau savo kolegams iš Palestinos, kad aš nenoriu, kad jie e, nereaguotų į neteisingumą, su kuriuo susidūrė savo istorijos metu, bet aš noriu, kad savo jausmais kad nebūtų e, neutralūs e, okupacijos e, poveikiu jiems ir jų šeimoms, bet aš noriu, kad jie būtų neutralūs, kai naudoja vadovėlius, kai dirba mūsų agentūroje. Aš noriu, kad jie ta prasme būtų neutralūs. Ir mes netaikome jokių išimčių nei mokymui, nei priemonėms, kai, kurias taikome, kai vyksta pažydimai paskutiniai statistiniai duomenys. Pabaigai mes iš už UNROS ribų ir viduje nustatėme, kad darbuotojai Facebook'e, pavyzdžiui, e, bendraudami e, įvykdė pažeidimų mes sudėmė tuos atvejus ir tie darbuotojai stoja tik tai e, pusę procento iš 30 tūkstančių mūsų darbuotojų. Ir tai nereiškia, kad problema yra paplitusi tarp darbuotojų. Mes labai rimtai žiūrime į tokius dalykus, mes atitinkamas priemonės taikome, nes žinome, kad e, tai yra pagrindinis elementas, kuris užtikrina pasitikėjimą tarp mūsų partnerių ir tų, kuriems teikiame paramą. Ir tikimės, kad jūsų e, pasitikėjimas mūsų organizacija taip pat išliks e, dabar ir ateityje. Labai jums ačiū. Well, Mr. Greenville. Thank you for being here. Pone Krembelė, ačiū už tai, kad atvykote pas mus. Manau, kad įvyko tikrai vaisingas keitimasis nuomonėmis mūsų komitete. Ir norėčiau viso komiteto kolegų vardu padėkoti Jums už Jūsų e, svarbų darbą, dirbant e, agentūros generaliniu komisaru ir padedant tūkstančiams e, Palestinos pabėgėlių. Dar kartą ačiū Jums už Jūsų darbą ir nepamirškite, kad ES išlieka svarbia Jūsų agentūros partnerė. Ponios ir ponai, laukiame buvusios Jugoslavos Respublikos Makedonijos užsienio reikalų ministro Jis, jo lėktuvas nusileido penkios po vienuolikos, jis yra pakeliui pas mus. E, veikiausiai jisai atvyks be 2012 ir 15 minučių pertrauka dabar.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

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, mėly kolegos, šiek tiek vėluodami, periname prie kito punkto. Noriu pasisveikinti su ponu Dimitrovu, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos užsienio reikalų ministru. Nekartą lankėtės e, čia pastarosiamis savaitėmis ne tik Briuselėje, bet ir įvairiose Europos šalių sostinėse. Tai reiškia, kad jūs aktyviai prisidedate prie konstruktyvių savo šalies diplomatinių pastangų, kadangi vėluojame. Iš karto suteikiu Jums žodį Girdėjau, kad jums buvo nelengva šiandien patekti į Briuselį, bet džiaugiamės, kad jums tai pavyko. Dar kartą noriu šiltai pasveikinti jūsų užsienio reikalų komitete, bei taip pat pasisveikinti su jūsų, su jūsų lydinčiais asmenimis, ambasadoriumi ir kitais. Ačiū, ponė pirmininkė. Mielas Davidai, jeigu leisite. Aš atvykau į, į Briuselį iš Skopje tikrai labai, labai nelengvai. Tai, tai panašu į bandymus mano šalis patekti į ES. Man teko vykti į Bulgariją, nes skrydžio nebuvo, tuomet skridau į Vieną ir paskui atvykau čia, kad susitikčiau su jumis Europos demokratijos šventovėje. Stengsiuos kalbėti trumpai, kad palikčiau daugiau laiko klausimams ir atsakymams. Esu čia, kad papasakočiau, praneščiau gerą žinę, papasakočiau apie e, atsparumą, ryštą ir demokratijos siekį. Tikriausiai esate girdėję apie tai, kad mano šaliai yra ištikusi krizė, kad, ji, kad joje viskas regresuoja, piknaudžiaujama įvairiomis e, valstybės padėtim, valstybės anautojais e, piknaudžiavo savo padėtimi, tačiau viskas pasikeitė. Visi šie faktai buvo atskleisti, e, mūsų piliečiai pasirodė besantis atsparesni. Jie mobilizavosi, taip pat mobilizavosi, mobilizavo savo jėgas ir politinės partijos, kad pasiektų pokyčių per rinkimus. Tie rinkimai vyko gruodžio mėnesį. Ir manau, kad didžiausias e, takoskiros momentas buvo e, balandžio 25-osios vakaras, kuomet e, įpykusi minė pateko į parlamentą ir sukruvino kai kurių parlamento narių veidus, taip pat ir dabartinio premjero bei dabartinio gynybos ministro. Tuomet gimė naujas šalies veidas. Dabar mes esame brandesni, nes krizėje gimė ryštas užsispyrimas kurti tikrą demokratiją šalyje. Ir tai yra svarbiausias dabartinės vyriausybės pažadas. Norime laisvos žiniasklaidos, nes norime, kad mūsų demokratijos pamatų būtų e, informuoti piliečiai, norime nepriklausomos teismų sistemos, nepriklausomų teisėjų, E, kur į kurį nesikištų politinė valdžia, norime tinkamai veikiančio parlamento, kuris užtikrintų kontrolės ir atsvarų sistemą, kontroliuotų vyriausybės veiklą. Užsienio politikos srityje. Kalbėjau apie vidaus reformų darbo tvarkę, kurią koordinuojame su komisija gyvendindami planą 369 mes įtraukime pilietinę visuomenę, rengiant šį planą bei e, stebint jo gyvendinimą. Dabar jau įveikėme trijų mėnesių laikotarpį, reik, liko dar šeši ir devyni mėnesiai, dar du riboženkliai ir trys e, penktadaliai visų e, žingsnių jau patvirtinti ir dar penktadalis yra tvirtinami. Užsienio politikoje nusprendėme, kad atėjo laikas e, suintensyvinti mūsų pastangas. E, mes, kaip ir visi kiti, susidurėme su nežinė, su tais pat, su tamis, pačiamis problemomis ir jūs čia, ir mes Balkanuose, ir visas pasaulis. Todėl norėtume padaryti viską, kad iššoktume į tą važiuojantį traukinį ir kad mūsų ateitis taptų labiau prognozuojama. Kadangi palankus vėjas pučia į mūsų būres jau keletą metų, Taigi, jeigu aplinkybės palankiai susiklostys, mes padarysime viską, užtikrinsime trašę dirbą tolesniems veiksmams. Ir Balkanų regionas yra neatsiejama Europos saugumo dalis. Noriu įtikinti jūs, kad, patikinti jūs, kad apsimoka investuoti į mūsų regioną. Tai gera investicija Europai. Svarbiausi mūsų tikslai įstoti į Europos Sąjungą, bet ne vien dėl to, kad įstotume tam, kad Makedonijos Respublika taptų Europos demokratinė valstybė, kad atvestume Europą pas mus. Norime įstoti ir į NATO, norime gerų santykių su savo kaimynais. Manome, kad pagrindinė e, užsienio politikos užduotis spręsti problemas, atverti duris, tiesti tiltus bei investuoti į draugystę. Manome, kad vieni to nepasieksime, jei visam regionui nepavyks užsitikrinti sėkmės. Todėl mes norime kaimynų, kuriems sekasi. Ir tikime, kad visi mūsų kaimynai suinteresuoti, gyvybiškai suinteresuoti mūsų sėkme. Toks yra pamatinis mūsų požiūris į regioninius klausimus. Po apsilankimo Briuselėje kurį naujoji vyriausybė suorganizavo 12 e, birželio. Po dviejų dienų lankiausi Atenose, nes didžiausias neįspręstas klausimas e, yra su Graikija. Ir nuo to laiko mes dirbame, kad užtikrintume, sukurtume pasitikėjimą, įmėmės pasitikėjimą stiprinančių priemonių, dirbame su užsienio reikalų ministru Koncijas, e, rūpiučio mėnesį jis apsilankė Skopiją, o praėjusią savaitę buvome susitikę Salonikuose e, regioninėme susitikime, kur dalyvavo ne tik mūsų dviejų šalių atstovai, bet ir Bulgarija bei Albanija. Praėjusią savaitę Salonikuose uh, aptarėme, kaip investuoti į, pozit, į pozityvę regiono viziją, kaip akcentuoti klausimus, kurie mus sieja, kad galėtume drauge imtis um, sudėtingesnių klausimų. Taip pat kalbime praktiškai apie tai, kaip galėtume tapti uh, Europos sąjungininkais, nes nėra kitos strateginės alternatyvos regionui, tik Europa. E, puoselėme santykius su Bulgarija, kuri yra gera mūsų kaiminė ir kuri perims pirmininkavimą ES nuo kitų metų sausio pirmos. E, abiejų premjerų politinės valios ir, ir apsisprendimo dėka per du mėnesius mums pavyko pasiekti kompromiso be trečios šalies dalyvavimo be išorės spaudimo, be tarpininkų. Džiaugiamės tuo, kad e, draugystės sutartis dėl kaimininių santykių ir bendradarbiavimo buvo pagirta mūsų strateginio partnerio, strateginių partnerių, kai kas netgi pasakė, kad tai turėtų būti įkvėpimo šaltiniu visam regionui. Lankėmės ir Tiranoje, Pirmas bendras dviejų vyriausybių posėdį įvyks po poros mėnesių. Tai įvyks pirmą kartą po to, kai abi šalis atkūrė nepriklausomybę. Pakviečiau savo kolegą iš Kosovo apsilankyti pas mus, nes jiems užtruko šiek tiek, kol buvo šalyje patvirtinta vyriausybė. Dabar galime viską kreipti pozityvę linkme. E, mus e, veja skubos jausmas, mes suprantame, kad Europa e, turi ką veikti, nes krizės e, keičia viena kitą, bet galbūt regionui čia ir atsiveria galimybės. Kaip sakoma, niekada nepraleis geros krizės. Mes mokomės iš to, matome kokia svarbi yra žiniasklaidos laisvė, įstatymo viršenybė mūsų visuomenės struktūrai. Taip pat nepamiršame ir tarptautinės bendruomenės, nes mano šalis keletą metų buvo įstrigusi laukiamajame. O tai ne, ne, neturėjome tvarios strategijos, kaip, kaip, kaip kažką pakeisti. Kad vakarų Balkanų strategija funkcionuoti reikia apčiuopiamos tikros Europos perspektyvos bei rimtų apčiuopiamų reformų. Mums tenka e, didžiausia e, naštos dalis regione, tačiau mums reikalinga perspektyva. Ir tarp šių dviejų e, pusių reikia daugiau atvirumo, sažiningumo. Džiaugiamės tuo, kad pastaruoju metu atsin, atsin, atsinaujino dėmesys mūsų regionui ir lankėsi vyriausiai galiotinė Mogherini e, komisijos pirmininkas Junkeris, apžvelgdamas padėtį sąjungoje, apie jį kalbėjo. Žinome, kad kai kurios valstybės narės dar laikosi skeptiško požiūrio, bet mes esame pasiryžę su, suteikti pagrindo joms pakeisti tą požiūrį ir padėti apsispręsti, kad tai daryti būtų išmintinga ir išmanu. Vakar premjeras ir svarbiausi ministrai draugė posėdžiavo tvirtindami vidinę reformų darbo atvarkę. Nusprendėme dėmesį skirti keliems svarbiausiams įgyvendinamiems tikslams, ypač susijusiams su teismų sistemos reforma. Turime gerą kelio gairių planą. E, yra parengtas antrasis pribe pranešimas. Tai Reinharto Prybės vadovaujama teisės ekspertų grupė, kuri parengė e, iki šiol geriausią e, e, ataskaitą, konstatavo, kad šalis išėjo iš krizės ir dabar rengiamas kelio gairių planas, kurio pagrindu bus kuriama demokratija šalyje, ypač akcentuojant teismų reformą bei įgyvendinant žvalgybos tarnybų reformą. Šis sektorius buvo problemos dalis ir jos esmė. Taigi žiniasklaidos laisvė. Čia pažanga jau matoma. Vertinant įstatymus, e, visą įstatymų sistemą, situacija čia nebloga. E, politinė, egzistavo atotrukis tarp politinės valios įstatymų ir noro juos įgyvendinti kai kuriuose sritise, nors ir rengėme naujus įstatymus, vykdydami skaidres konsultacijas su e, žurnalistais, laikraščiais, žiniasklaidos priemonių atstovais, taigi žiniasklaidos rytyje tiesiog reikėjo kitokio požiūrio, kad šalis pradėtų eiti kitą kryptimį. Ir daugybė garbių, įtakingų institucijų, kurios vertina žiniasklaidos laisvę e, Freedom House, Reporters Beyond Borders bei oficialios institucijos tokios kaip Europos komisija pastebės ženklę pažangą Makedonijoje. Šioje srityje mes nusprendėme, kad tai reikia daryti, kad reikia pasikal... Kal... pradėti kalbėti su nebūtinai draugiškai nusiteikusiais žurnalistais, kad kad mokesčių mokėtojų lėšomis reikia finansuoti vyriausybės reklamos kampaniją. Ir vienas žurnalistas pareiškė, kad 60 procentų visos žiniasklaidos šaltinių šalyje finansuojama vyriausybės. Nusprendėme nustoti finansuoti šią sritį ir leisti rinkos jėgoms pasireikšti. Ir dabar egzistuoja įvairiausių nuomonių, įvairiausių žinių, taip pat ir, ir klaidingų, klaidinančių žinių. Šis naujasis šalies veidas, pasirodęs balandžio 27-ąją, veidas šalies, kuri nebijo dėrėtis, e, kuri didžiuojasi tais pasiekimais. Mes sugražinome šaliai viltį. Pastarosios nuomonės apklausos atskleidė, kad e, parama Europos integracijai išaugo, beveik 77 procentai žmonių palaiko ją, ja, e, žmonės optimistiškai nusiteikia dėl ateities, apie 60 procentų piliečių palaiko vyriausybės politiką, kai kuriuose tautinėse mažumose tas, ta parama yra nedidesnė. Taigi vilti, viltis grįžo, todėl dabar turime pasiekti apčiopiamų rezultatų. rezultatų. Kitą sekmadienį vyks svarbus vietos rinkimai bei e, rinkimai ir kitose Europos valstybėse, pavyzdžiui, rinkimai į Austrijos parlamentą tą pačią dieną. Mes norime, kad viskas vyktų gerai, kad e, valstybinė rinkimų komisija būtų solidi ir tinkamai dirbtų, kad būtų atskirta, atskirtos partijos ir valstybė. E, neturėjau daug laiko, kur, kurį būčiau galėjęs skirti kampanijai, turėjau pasėmęs pasėmiau vienos dienos atostogas ir savo automobiliu važinėjau po įvairius regionus. nelengva, sudėtinga, bet tai yra demokratija. Galėčiau kalbėti apie tai, e, kaip mums sekasi gyvendinti vidaus reformas, kokie yra santykiai regione, galėčiau ilgai apie tai kalbėti. Bet mums tikrai svarbu žengti kitą žingsnį. Manome, kad e, atsiveria langas per kitus metus, turime patirties sukaupusių institucijų. Žinome, kas nutinka, kai regionas netenka perspektyvos. E, man atrodo, dabar valstybės naras yra labiau pasirengusios dirbti draugę su mumis. Norime, kad viskas būtų aišku ir švaru, kad komisija galėtų parengti besąlygiškas rekomendacijas. Mes taip pat suprantame, kad negalime įsiveršti, įsilaužti pas jūs, e, padarydami iš Graikijos savo priešininką. Turime įkalbėti visus, kad mus priimtų, kad taptume e, artimų Graikijos draugų ir sąjungininkų. Būtent taip imamės šio klausimo. Manau, kad tuo ir baigsiu. Prašau Įsivaizduokite mano šalį kaip e, galimybių žemę, o ne kaip e, krizės ištiktą valstybę. Ir galbūt Europoje atsiveria šansas parodyti ne, ne tik tai, kad ji gali akcentuoti negatyvę įvykių dina, dinamiką, bet ir bet kad ji gali prisidėti prie pozityvių rezultatų. Europa tikrai gali kai ką pakeisti uh, mūsų regione, vakarų Balkanų regione. Mūsų ateitis yra su jumis, atėjo laikas suintensyvinti pastangas ir jums labiau įsitraukti į darbą su mumis. Ačiū uždėmesi. Thank you, Nikola Dimitrov. For... Ačiū Nikola Dimitrov už įvadinį žodį. Ir dabar kolegos. Šis posėdis turėtų trukti iš tikrųjų tik iki 12.30. Gavome leidimą tęsti iki 12.45 maksimum. Jau 13 kolegų paprašė žodžio. Kiti man dar vis siunčia ženklus, kad irgi norės kalbėti. Bet tai reiškia, kad visiems skirsiu tik po vieną minutę. Vienintelis būdas kažkaip suspėti. Stengsimės, kiek įmanoma, daugiau kolegų pakviesti kalbėti. Pradėkime nuo pranešėjo. Šiai šaliai ponas Vaigelis, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Noriu pasveikinti ministrą mūsų komitete ir Europos parlamente. Jau keletą kartų esame susitikę ir labai džiaugiuosi, kad dabar tai darome visai kitoje atmosferoje, pasikeitusi atmosfera dabar yra. Džiaugiuosi tuo, ką jums pavyko nuveikti Makedonijos labui. Iš tiesų ir Makedonijos žiniasklaidoje matyti, kad situacija keičiasi. Jūs visiškai teisingai sakėte, kad sutaikinimo procesas, būtent šis žodis, čia turėtų būti vartojamas, sutaikymas labai svarbus Makedonijai. Jau keli esminiai žingsniai buvo padaryti naujosios e, vyriausybės ir kelių pagrindinių partijų, makedonų ir albanų taip pat. Tai labai svarbu šaliai. Ir sveikinu Jūs taip pat žengus pirmosius žingsnius ministro poste būnant, kadangi laiko daug neturiu, pasakysiu, kad e, galite tikėtis mūsų paramos, Europos parlamento paramos, ypač kai kalbama tokiais svarbiais klausimais, kaip kada būtų galima pradėti Makedonijos įstojimo Europos Sąjungą procesus. Tikrai remsime jūs visokiojopai. Ačiū. Toliau tarp parlamentinės e, delegacijos pirmininkas ponas Peterle. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu sutikti su jūsų požiūriu, kad laikas palikti laukiamą jį. Ir visiškai sutinku su tuo, kad investicijos regione lemia labai daug. Strateginės svarbos klausimai tai yra ir labai norėtųsi, kad ir Europos Sąjungoje tą visi suvoktų, visi, kurie dalyvauja procese. O klausimas mano būtų, ką ketinate daryti, ko imtis, kad sustiprintumėte savo pozicijas tarptautinėje arenoje, užsitikrintumėte jos paramą. Čia dar reikėtų gal konkrečiai iškelti kalbos klausimą, kalbos režimo aspektą. Yra teisės aktas naujas pasirodęs įstatymas jūsų šalyje, tai būtų įdomu išgirsti kiek plačiau apie jį. Aš šiaip sveikinu. Dabar ponas Lekenstein. Labai trumpai, ko gero tik 10 sekundžių tai užtruksiu. Mes iš tikrųjų ir patys matyt prisidėjome prie to, kad tiek ilgai laukiamajame turėjote išsėdėti, išbūti. Ir tai susiję ir su jūsų šalies istorija, su kitais dalykais. Tas visiškai suprantama. Dėl dėrybų su Graikija pavadinimo klausimu. Turėtumėm būti nestebėtojai, bet pagelbėti. Ačiū ponui Fleckensteinui. Dabar GUE frakcijos narė ponė Zakurafa. Ačiū ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, po ilgo nestabilumo laikotarpio, krizių laikotarpio panašu, pirmiausia, be abejo, sveiki atvykę ministrė, panašu, kad po to neramumų, nestabilumo laikotarpio dabar pamažu grįžtate į normalybę. Neturime daug laiko gilintis į detalės, bet vis dėlto kaip yra su dėrybomis. Ar, ar norėtumėte, kad dėrybos būtų pradėtos taip, kad neštų naudos abiems pusėms dar dėl Graikijos? Graikija pasirengusi paremti Europos, europietišką viziją jūsų, jeigu bus išpildytos kai kurios sąlygos. Ir pavadinimo klausimas e, negali būti išimtas iš viso to konteksto. Kelyje Europos link jį reikės išspręsti. Ir tikiuosi, kad egzistuoja užtektinai valios išspręsti tą pavadinimo klausimą. Ta sakau ir jūsų vyriausybei. Ta problema seniau buvusi išlieka. Dėl pačių darybų, tai ne vien tik Kopenhagos kriterijų reikėtų laikytis ir jos įgyvendinti, bet taip pat ir plėtoti gerą kaiminystę. Ačiū, kad laikotės kalbėti skirto laiko. Dabar ponas Kuka. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbamas ministrė, džiugu Jūs čia matyti. Kiek žinau, Jūs tikrai labai vertina daugelis stovyklų ir Jūsų šalyje, įskaitant tą poziciją, ir tai yra labai geras dalykas, bet be abejo, iš Jūsų daug ir tikimasi tuo pat metu. Tai, ką pavyko kol kas Makedonijos vyriausybei nuveikti yra gerai, norėtųsi jūs dėl to pasveikinti. Iš tikrųjų kalbėjote visais pačiais svarbiausiais klausimais, tad dabar neišsiplėsiu, bet ką norėjau paklausti. Tvarus, konstruktyvus politinis dialogas su opozicinėmis partijomis yra labai reikšmingas dalykas, galvojant apie žingsnius pirmin ir, ir tolesnę šalies raidą. Kai kas kalbėjo apie laukiamąjį, ar Ar manote, kad esate laukiamajame ir dėl NATO narystės? Ačiū, ponui Kukan, ponas Petula. Ačiū, ponė pirmininkė, džiugu Jūs čia matyti. Šiandien sakėte, kaip keblu buvo atvykti. Ir tikimės, kad Makedonijos kelionė į ateitį savo bus e, kiek kitokia ir lengvesnė. Jūs sakėte, kad Europos Sąjungos narystė Europos Sąjungoje yra vienas svarbiausių prioritetų ir Žinau, kad vyko diskusija dėl santykių su Kinija ir buvo pasakyta, kad ES, pavyzdžiui, nerodo jokio, jokių iniciatyvų investuoti Makedonijoje. Ir ką galvojate apie tolesnę šalies ateitį? Thank you. Minister, very much welcome. I remember the time when you were ambassador in the Netherlands. Ačiū, ponė pirmininkė, pamenu, gerbiamas ministrė, kai buvote ambasadoriumi Niderlanduose. Ir, ir tikrai mūsų ryšiai labai geri. Prisiminkime kitus pavyzdžius Europos Sąjungoje. Luksemburgas yra ir Belgijoje, ir niekam dėl to midų nekyla. Taigi turėtumėm paremti ir jūs kelyje jūsų pageidaujamo šalies pavadinimo link, taigi dar kartą visokiojo paparamą reiškiu ir linkiu kuo geriausias klotas. Ačiū, toliau ponas apitidėjus. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė. Čia aš. Kadangi nėra man kalbėti skirta daug laiko, apsiribosiu trumpu pasisakymu. Vienintelė kaimininė šalis, su kuria kyla problemų susijusių su teritorija, su pavadinimu yra Graikija. Nesinorėtų, kad mes taptume lik jūsų šalies pavadinimo dalimi, kadangi graikams tuomet tikrai susidarytų įspūdis, kad keletą pretenzijas į dalį mūsų šalies teritorijos. Jeigu būtumėte iš Graikijos, ar sutiktumėte su tuo, kad šalis taptų ES arba NATO nare, šalis, su kuria nesutarėte? Kokios diskusijos vyksta to klausimu jūsų šalyje? Ačiū. Dabar dar EPP frakcijos penki nariai. Pirmiausiai ponas Preda. Labai ačiū. Ministrai, jūs teisingai pastebėjote vakarų Balkanai e, tikrai pasiekė daug pažangos. Noriu pasidžiaugti susitarimus su Bulgarija, tai labai svarbus dalykas. Ir galiausiai noriu paklausti jūsų kai ko. Jūs, man atrodo, prieš keletą savaičių kalbėjote apie referendumą dėl šalies pavadinimo. Ar jūs jau turite konkrečiai numatę datą? Ir ar tai nesukurs tas referendumas daugiau įtampos užuot e, apraminės žmonės. Ačiū. E, Sofko. Ačiū ministrui už puikų pasisakymą apie Makedoniją, jos ryštą uh, įstoti Europos Sąjungą. Aš kaip Kroatijos atstovė e, norėčiau tik paremti jūs, bet taip pat noriu įspėti jūs, kad neužtikrinu žiniasklaidos e, pluralizmo, nesukūrus erdvės e, pilietiniai visuomeniai palai, už, užsitikrinti dialogui, nebus ger, kelias atviras Europos Sąjunga. Ir reikėtų, kad E, pripažinti, kad jeigu viskas klausys, kaip jūs sakėte, tai mes neturi, būt neturėsime kalbėti apie jūs, e, apie jūsų šalį, kaip apie probleminę šalį. Ačiū dabar, ponė Petyr. Labai ačiū. E, Makedonijos bičiulių vardu aš norėčiau išreikšti jums paramą. Makedonija keletą kartų jau įrodė, kad ji gali įvykti Kopenhagos kriterijus ir gyventi reformas. Makedonijos integracija Europos Sąjunga ir e, e, darybų pradžia yra svarbus dalykai ir Europos Sąjungai ir Makedonijai bei visam regionai yra svarbus dalykus. Daugiau negu dešimtmetį Makedonija yra blokuojama ir jau atėjo laikas uh, sąžiningai traktuoti šią šalį ir pašalinti visas kliūtis, jai e, siekiant priartėti prie Europos. Graikija blokuoja Makedoniją dėl šalies pavadinimo ir aš mačiau, kad Graikijos užsienio reikalų ministras neseniai lankėsi jūsų šalyje, vyko diskusijos ir jūs pasakėte tuo metu, kad Graikija turi suvokti, kokia yra naujoji Makedonijos realybė. Norėčiau paklausti, ką jūs turėte galvoje ir ar jūs galvojate, kad Graikija pakeis savo poziciją dėl pavadinimo. Ačiū, ponia Kalnietė. Ačiū, pirmininkė, sveikinu jūs atvykusi ministrė pirmininkė ir noriu, pas, ministrė, ir noriu pasakyti, kad kaip ir kolegos, kad Europos parlamentas vis geriau supranta, kokie svarbus yra e, Vakarų Balkanai ir kokie, kaip svarbu, kad šalis regiono įstotų Europos Sąjungą. E, reikia taip pat galvoti apie kultūrą, bendradarbiavimą ir uh, įtraukiamojo pobūdžio veiksmus. E, mes tikimės, kad Makedonijoje visi tie dalykai bus įgyvendinti. Ir aš džiaugiuosi girdėdama, kad pasiekta pažangos sprendžiant pavadinimo problemą. Europa yra kontinentas, kuris yra tarsi tautų e, katilas, e, tautos maišėsi ir liko pavadinimai upių, ežerų, vietovių būtų labai uh, E, absurdiška, jeigu kažkas pagal tos pavadinimus padėtų e, reikalauti tam tikrų teritorijų. Ir, pavyzdžiui, turbūt e, mūsų pirmininkui būtų absurdiška, jeigu mes pasakytume, kad Baltijos žmonės nori dabar susigražinti Prūsijos teritoriją, kadangi anksčiau buvo prūsų tauta mums gimininga. Man atrodo, kad mes turime iškoti bendradarbiavimo būdų. Uh, Kefaliujanis. Ačiū pirmininkė. Mes e, remiame jūs. E, mes remiame jūsų pastangas, bet aišku, jūsų šalis pirmiausia turi įgyventinti Kopenhagos kriterijus. Mes esame pastebėję, kad jums nusigręžiant nuo jūsų ankstesnės vyriausybės priešiškos politikos, kas yra labai geras dalykas, vis tik tai reikia spręsti pavadinimo šalies problemą. Tai yra labai svarbu ir mes turime užsitikrinti, kad nebūtų jokių teritorinių pretenzijų ar priešiškumo, kas gali būti siejama su pavadinimu. Aš sutinku su jumis dėl visų tų dalykų, tačiau nesutinku su jumis, kai sakėte, kad tai yra dvi šalis dalykas, dviejų šalių problema, tai yra tarptautinis klausimas, jungtinių tautų lygmenių jį reikia spręsti. Vienbalsiai priimtas sprendimas NATO 2008 metais e, buvo pasakyta, kad jūs galėsite prisijungti prie NATO iškart, kai išspręsite šalies pavadinimo e, problemą. Ir jeigu abi pusės parodys geros valios ženklus, tai bus labai pozityvus dalykas. 13 klausimų ministrė sulaukėte, 13 klausimų ir dabar turite lygiai 11 minučių mažiau negu minutę klausimui. Labai ačiū. Ačiū Jums už Jūsų klausimus, mintis. Aš esu dėkingas e, dėl to, kad Jūs pripažįstate, jog šis e, laikotarpis yra labai svarbus. Du geri dalykai turėtų įvykti e, kitais metais, aš nežinau, ar aš aiškiai tai pasakiau, bet taip pat norėčiau galbūt viso regiono vardu uh, išreikšti mūsų dėkingumą Europos parlamentui. Man regis, kad jis e, labai aiškiai reiškė paramą Vakarų Balkanams labiau negu kitos institucijos ES ar lyderiai. Susitaikymas, nacionalinė vienybė, tai buvo paminėta keletą kartų. Mes aiškiai pripažįstame tai esame investavę daug į tai, kad parlamentas sustiprėtų kaip veikėjas šalies viduje, politinis veikėjas. Kai manęs buvo paprašyta pirmo 30 dienų pristatyti parlamente mūsų užsienio reikalų komitete, Aš tą padariau ir buvo pristatyta ministro pirmininko sutartis su Bulgarija. Tai yra beprecedentinis dalykas, nes parlamente pradėjo svarstyti nepasirašytas dar dokumentas, jis paskui buvo paskelbtas vis dar prieš pasirašymą. Taip pat buvo minima pastangos dėl kalbos tai buvo svarstama parlamente ne tik e, per plenarinę sesiją, bet ir komitetuose. Viena iš problemų yra vietos rinkimai, kaip žinia e, daug politinių aistrų vietos lygmenių pasireiškia ir labai sunku užsitikrinti nacionalinę vienybę prieš tuos rinkimus. Tai yra vienas dalykas. Antras pastebėjimas. Krizė, kuri buvo kilusi, buvo ne tik moralinė, bet ir institucinė nebaudžiamumo krizė. Atskaitomybės klausimas. Yra gana sudėtingas dalykas, sunku kai kuriems žmonėms su tuo susitaikyti, ypač tiems, prieš kuriuos pradėtas tyrimas galvojant apie šalies teisinę sistemą. Man atrodo, kad mes žlugsime, jeigu neužsitikrinsime bendrumo jausmo dėl didelių strateginių tikslų Europos, mūsų kaimynų, NATO, ekonomikos. Mes galbūt skirtingai galvame, kaip spręsti problemas, bet turime būti vieningi parlamente, kai lankiausi savo parlamente užsienio reikalų komitete ir pasakiau, kad būtų labai malonu, jeigu uh, būtų diskusija užsienio uh, reikalų taryboje su partijomis esančius parlamente, su pilietinė visuomenė, su mokslininkais aptarti, jeigu mes galėtume susitikę uh, aktualiausius dalykus, nes man tai padėtų dirbti, kadangi aš atstovauju šaliai ir kuo platesnis tarimas dėl to, ką reikia daryti būtų, tuo lengviau būtų dirbti. Manau, kad po sekmadienio atsiras daugiau galimybių kalbėti apie susitaikymą. Galbūt po dviejų, trijų savaičių vyks antras rinkimų turas neišrinkus visų merų. Ir man atrodo, kad yra politinė valia taip pat ir poreikis tą daryti. Kitas dalykas, ši vyriausybė e, padarys klaidų, jeigu, neieš, jeigu nebus e, stiprių alternatyvų. Tai yra žiniasklaidos, visuomenės pilietinės, bet taip pat reikia ir politinių konkurentų stiprių. Tai yra uh, naudinga. Aš nežinau, kaip greitai mes sugebėsime pasiekti tuos dalykus. Aš tikiu sažiningumu, manau, tai yra naudingas dalykas ir girdėjau, kad jūs sakėte, jog opozicija ketina susiskaidyti dešimt politinių, į dešimt frakcijų, vieną partiją dešimt frakcijų tam, kad e, galėtų užsitikrinti daugiau galimybių trukdyti mums, kliudyti dirbti kol e, atleidome buvusi generalinį prokurorą, užtrukome du mėnesius, bet galiausiai mums tai pavyko ir manau, kad jeigu demokratinėje sistemoje veikiame, tai reikia viską daryti gerai, tai svarbiau negu skubėti. Uh, Manau, kad tai yra dalis e, susitaikymo proceso ir e, tame procese e, į parlamentą reikia žiūrėti rimtai atsakingai, taip pat ir į politinį dialogą. Prieš porą savaičių aš lankiausi NATO būsinėje. Mes 17 narystės planą baigėme renkti. Mano karjera labai tampriai susijusi su NATO. Aš E, kai buvau jaunas ministro pavaduotojas, pasirašėme Vilniaus deklaraciją, tuo metu trys Baltijos šalis, Slovenija, Rumunija, Bulgarija, Albanija e, buvo minimos ir buvo pasakyta, kad Europa nebus laisva, kol to šalis neįstos. Paskui 2008 metais uh, Prieš, prieš 2008 metus mes JAV pasirašėme Adrijos jūros hartiją ir aš, aštuntaisiais metais likome vieni neįstoję į e, NATO ir aš tikiuosi, kad tais metais mes jau pagaliau gausime e, vairuotojo pažymėjimą ir galėsime važiuoti tuo pačiu keliu. Varš, varšvos Varšuvos taip pat aukščiausio lygio sutikime buvo priimtos tam tikros išvados ir mes sieksime jas įgyvendinti. ISAF Afganistane mes e, veikėme prie jo pajėgų, prisidėjome taip pat e, atitinkamą procentą gynybai skiriame BVP ir 71 procentas gyventojų remia mūsų NATO narystę. Dėl e, prezidento mes e, ne visuomet sutarėme, bet e, santykiai yra pakankamai draugiški, kurie leidžiam sugyventi. Užsienio reikalų politikoje mes dalėmės savo įgaliojimais dėl ambasadorių ir panašiai. Bet mes e, turime galvoti apie tai, kaip vertiname nacionalinius interesus ir e, viskas e, daugiau ar mažiau sklandžiai vyksta dirbant su, su prezidentu, bet aišku, skirtumų yra ir gana nemažų ir galbūt tai yra naudinga kampanija. Kai kur persvara neaiški. Mes matome, kad e, valdančios koalicijos kandidatai tarsi laimėtų, tai tam tikri dalykai kelia susirūpinimą mums. Ir yra bandymų pasitelkti gazdinimus, o kelti baimę, o mes kaip visi žinome, e, šiandieną politinių mūšių vienas iš elementų yra baimė, baimės skleidimas Kalbam apie tai, kad reikia bijoti migrantų, pabėgėlių, tai yra naratyvas, kuris nukreiptų dėmesį nuo tam tikrų rimtesnių problemų. Taip pat nepamirškime, kad tai yra vietos rinkimai ir yra tam tikrų asmenybių, kurie kandidatuoja merus, vietos veikėjai, bet taip pat tie rinkimai atspindės atmosferą šalies viduje ir tai bus legitimumo išbandymas, kuris nubrėž krypti šaliai. Labai svarbu bus uh, uh, ataskaita rinkimų stebėtojų misijos, e, demokratinių institucijų žmogaus teisų organizacijos, dabar yra tarpinė ataskaita parengta, taip pat labai svarbus dalykas rinkimų komisija. Makedonija, Makedonija dabar yra geriau pasirengusi rinkimams. Dėl Graikijos aš manau ir manęs paklausė, ką aš galvoju. Aš sakiau, kad graikai turėtų suvokti, kokios galimybės atsiveria regione afrikiečių išmintis sako, jeigu menkini kaimyną, menkini save. E, jeigu elgsimės racionaliai, Vinsonas Čerčilis yra pasakęs, kad Balkanuose sukūrėma daugiau istorijos, negu mes galime suvirškinti ar praryti. Turiu bičiulį ausą, kuris sako, kai Balkanai e, pradė, baigs konkuruoti tarp didžiausių pralaimėjimų istorijoje ir pradės galvoti apie tai, kur geriausia švietimo sistema, sveikatos apsauga ir gyvenimo standartai. Uh, Tai aš manau, tada iš tikrųjų mes galėsime m, mm, pripažinti, kad mūsų piliečiams naudinga, jeigu mes dirbsime e, siekdami sutarimo, užsitikrinti draugystę. Ir dažnai piliečiai yra išmintingesni už politikus, kadangi jie kasdien palaiko ryšius su kitomis šalimis. Aš e, vykdamas į Salonikus mačiau, kiek yra žmonių prie sienų, e, ne tik tai turizmo tikslas, bet ir priekybos tikslais žmonės bendrauja dėl verslo ir manau, kad tai yra gerai ir mes e, turėtume galvoti, kaip išspręsti ginčius, kad ne viena šalis nesijaustų pralaimėjusi. Mes turime galvoti, kaip e, spręsime šią problemą, reikia ieškoti išėties, kuri tenkintų abi šalis. Manau, kad tai yra kelias į priekį. Referendumas. Mes, europiečiai, esame patyrę rengiant referen, rengdami referendumus, kai kurie nelabai gerai baigėsi, kai mes žinome. Ir tai yra e, toks išskirtinis dalykas, kuris susijęs su mūsų tautos esme. Pagrindinės partijos tam pritarė. Ir e, tikimės, kad rasime sprendimą, kuris bus primtinas mūsų tautiečiams. Tai yra plačiau negu nacionalinės vienybės susitaikymo diskusijos. Mes turime rasti pagrindą, išspręsti, e, sugebėti pripažinti problemą, e, pripažinti realybę, atverti visuomenę, bet taip pat mes turime, ir aš vėl noriu pacituoti e, Kennedy, kuris sakė, kad niekada nebijok darytis, bet niekuomet nesdaryk iš baimės. Mes, jeigu bijosime, e, kad mums nepasiseks, tai taip ir bus, bet mes neturėtume bijoti dėrėtis. Ir pradėkime nuo diskusijų, kas labiausiai neramina ateinus, kodėl šis klausimas sulaukė tokio dėmesio ir mes savo ruoštų turime pabandyti paaiškinti, kodėl mums tai yra taip aktualu kas mums yra aktualiausia, koks elementas bus pats aktualiausias dėl šio klausimo. Labai ačiū, ačiū Jums uždėmesį ir prašau Jūsų padėti mums užsitikrinti, kad kiti metai būtų pozityvus ir optimistiški mums ir visam regionui. Labai ačiū. Thank you so much, Minister. Dėkuoju ministrė, vyko labai vaisingas skaitimasis nuomonės. Mūsų posėdis tęsis 15 valandą. Pas mus ateis serbų premjera Bonė Brnabič, o paskui vyks e, išplėstinis biuro posėdis. Thank you.